kortelės procedūrą. Yes, yes, Mrs. Regner, you are very right. Taip, jūs visiškai teisi, ponė Regner. Džentelmenai visada turėtų palaukti klausimų, kuriuos nori užduoti damos. Jūs visiškai teisi. So we, we take, no, jokes, jokes apart, are... Na, o jeigu rimtai iš tiesų, labai teisingai pastebėta, kad e, parlamento nariai visuomet turėtų palaukti, ar nėra norinčių jų ko nors paklausti po jų pasisakymo. Taigi visus prašau atitinkamai elgtis. Mėly kolegos, kol kas dar nepradedame balsavimo, kadangi reikia pataisyti sistemą. Ir kol ji yra tvarkoma, remontuojame. Tik pasakysiu, jog um, reikėjo sistemos pakeitimus atlikti dėl to, kad turime naują narę parlamento. Dabar jau man sako, kad um, sistema sutvarkyta, taigi galime pereiti prie balsavimo. Balsuosime dėl pono Kirkau rekomendacijos, dėl Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos ir Šengeno akį. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl ponios Perės pranešimo, dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Se cierra la votación. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 591 balsas už. Pereiname prie tarybos pozicijos. Pone Bereš. Nu Pone pirmininkė, mes balsuosime dėl pono Sekirski pranešimo užimtumo ir žemės ūkio komiteto komitetų vardu mes norime pareikšti, kad mes e, sutikome su e, termino atidėjimu, kurį siūlo taryba dėl pagalbos programos dar dviejų metų gyvendinimo. Taip pat atsižvelgiant į tai, dėl kokioje e, aplinkoje buvo pasiektas šis sutarimas tarybai, mes pagidautume, kad komisija išsakytų savo požiūrį į šią programą. So, commissioner, you have the floor. Komisarė, žodis Jums. Pone pirmininkė, gerbėmi nariai, pone Bereš, nebejoju, kad Jūs žinote, jog daugiametė finansavimo programa patvirtinta Birželio 29-ąją praėjusiu metu numato, jog ateityje maist, pagalbos maistų metų programa bus finansuojama iš pirmojo išlaidų kategorijos skyriaus, nes tai labiausiai atitinka kovos su skurdu tikslus pagal 2020 strategiją ir komisija ateis laikui įgyvendinti savo iniciatyvos teisę dėl daugiašalės finansavimo programos įgyvendinimo aptarimo. Ačiū. Okay. Muchas gracias. Pasamos pues al examen. Ačiū. Tuomet dabar periname prie balsavimo antros varstymo metu. Balsuome dėl maisto skirstimo labiausiai nepasiturintiems bendrijos asmenims. Rekomendacija, kurią parengė ponas Jekirski, pakeitimų siūlomų nėra. Taigi tarybos pozicija vadinasi tvirtinama. Toliau periname prie rekomendacijos antrajam svarstymui dėl bendrijos dėl tarybos pozicijos dėl radijos spektro politikos. Rekomendaciją parengė ponas Hökmark. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Se cierra votación. Balsavimas baigiamas. Pirmasis pakeitimas atmestas. Vadinasi, tarybos pozicija tvirtinama. Pereiname prie pono Nikolson pranešimo. Sutartiniai santykiai pieno ir pieno produktų sektoriuje. Pirmasis kompromisinių pakeitimų blokas. Balsuojame dėl jo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Se cierra votación. Balsavimas baigiamas. Didžiaja balsų dauguma patvirtinta. Periname prie pono Ilchev pranešimo dėl parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio. Pranešimai savo iniciatyva antros dalies dalinio keitimo. Reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Penktasis pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kvalifikuota balsų dauguma. Toliau dėl teisėkoros rezoliucijos, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, galimybės leisti stabilumo obligacijas. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Dėl ketvirto straipsnio balsuojame dviem dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš reikės pasitikrinti. Balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. Antroji dalis atmesta. Dabar balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Taigi balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Taip, atmesta. Aiškus rezultatas. Ir dabar balsuojame dėl devinto punkto dviem dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, galime irgi pasitikrinti. Taigi antroji dalis, balsavimas pradedamas. Se cierra votación. Efectivamente. Balsavimas baigtas. Atmesta toliau. Trečiasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar 11 punktas, 7 įtrauka kas už, prieš susilaikė priimta. Ar norite pasitikrinti? Gerai tikrinamės. 11. Punktas 7 įtrauka. Pasavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis punktas, atskiras balsavimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. Toliau balsavimas dėl rezoliucijos projekto, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. Patvirtinta didžiąją balsų daugumą. Toliau ponios Kornelis ant pranešimas. Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 metų metinėje augimo apžvalgoje. Šeštasis punktas. Dvi dalis. Dėl pirmosios balsuome kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Septintoji dalis, trys dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Bas, balsavimas pradedamas. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. Antroji dalis patvirtinta didžiaja balsų dauguma. Dabar trečioji dalis. Už, prieš, susilaikė priimta. 18 punktas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 18 punktas patvirtintas. Dabar 19. Trys dalys. Dėl pirmosios balsuojame už. Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė atmesta. Trečioji dalis – vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Se cierra la votación. Balsavimas baigtas. Trečioji dalis patvirtinta. 29 punktas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl 49 punkto. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsuojame dėl viso pasiūlymo, dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar gozės pranešimas. Dalyvavimas rengiant 2012 metų metinę augimo apžvalgą. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo kas už, prieš susilaikė priimta. Ir dabar pereiname prie pasiaiškinimų dėl balsavimo.